Okay, guys, can we... Kolegos, pradėkime antrąją posėdžio dalį. Kalbame apie ketvirtąją geležinkelių paketą. Ir šiandien po pietų daugiau kalbėsime apie techninius dalykus, saugą. Turime penkis svečius, penkis kartus pasisakančiuosius, taip pat pranešėjus, koordinatorius. Ir pirmasis kalbėtojas šiandien kalbėjęs gamintojų vardu Jose Gortazar Obieta. Jis yra technologijų skyriaus vadovas iš SAF Design kompanijos Ispanijoje. Prašom, Jose. Žodis jums. Dėkoju. Ačiū už suteiktą progą pristatyti gamintojų nuomonę apie naujas taisyklės, reglamentą. Taigi, pasistengsiu pristatyti dabartinę padėtį šiuo metu yra du svarbiausi dalykai, dalykai tai yra sudėtingumas ir ilgai trunkančios procedūros ir kaina. Visose valstybėse narėse situacija yra skirtinga ir taisyklės yra taikomos skirtingos. Ir be techninių specifikacijų yra specialūs techniniai reikalavimai kiekvienoje valstybėje narėje ir tai sukelia nemažai problemų. Kodėl tai daug kainuoja ir kodėl tai užima daug laiko? Mes apskaičiavome, kad 1,2 milijardo eurų, tai yra tokios vertėjas riedmenys, laukia leidimų šiuo metu. Ir mm, leidimų gavimas kartais užtrunka iki dviejų metų. Praeitie turėjome galimybę siekti dvišalio pripažinimo, tačiau vėlgi susidurėme su dideliu taisyklių skaičiumi ir tai vis tiek yra sudėtinga procedūra. Ir ko, kogi reikia pramoniai? Mums reikia vienos agentūros, Europos geležinkelio agentūros, kuri konkrečiai apibrėžtų ir suteiktų leidimą, kur galima naudoti geležinkelių riedmenis. Nes dabar yra skirtingos taisyklės ir skirtingos procedūros, taigi reikėtų vieningos procedūros ir vieningų taisyklių. Šiandieninę situaciją galėčiau taip iliustruoti. Ne, turbūt jūs nežinote, kas yra tie naubau ir debo, paminėti mano skaidrėje mes turime parengti techninę bylą, tai yra labai didelis duomenų kiekis, daug dokumentų. E, mes jais rodome, kad atitinkame reikalaujamus techninius standartus. Tuomet mes siekiam įrodyti, kad atitinkame techninius reikalavimus ir kad atitinkame nacionalinės taisyklės ir tuomet tik galime gauti e, reikiamą leidimą. Ir kiekvienoje valstybėje narė, narėje reikia eiti į vieną instituciją už tai atsakingą, į kitą instituciją už tai atsakingą, prieš į rinką pateikiant produktą. Ir pagrindinė problema yra ta, kad procedūros skirtingose valstybėse narėse skiriasi. Ir ko mes tikėtumėmės? Mes norėtume, to vieno langelio principo įgyvendinimo. Žinoma, mes suprantame, kad turime parengti tuos techninius dokumentus, ką ir darome iki šiol. Ir tikėtumėmės, kad Europos geležinkelio agentūra ERA veiks kaip tas to vieno langelio principu. Kad jie parengs valdymo sistemą, saugos valdymo sistemą, kuriai mm, mes turėsime atitikti. Žinoma, negalima visko pakeisti per vieną dieną. Tai būtų išties neįmanoma. Ką mes galime padaryti, tai yra, kad galim, galėtumėme pateikti mm, dokumentus ERA Ir tuomet ERA turėtų susisiekti su nacionalinėmis institucijomis, sulaukti jų pastabų, jų susirūpinimo, ar kyla kokių nors problemų ar ne. Jeigu taip, tuomet jie kontaktuotų su ERA. Ir tik tuomet ERA galiausiai suteiktų arba ne leidimą. Taigi ERA turėtų bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis. kokioje srityje turėtumėme veikti. Tai yra techniniai sąsajos, e, sąveikumo specifikacija, taisyklės nacionalinių valstybių. Ir tokiu būdu e, leidimas transporto priemoniai užtikrintų, kad transporto priemonė yra suderinama su tinklu ar tinklų grupe su e, tinklo standartais. Pereinamasis laikotarpis. Suprantama, kad era taip nepradės veikti nuo pat pirmos dienos. Galimi du variantai. Galime pradėti išduoti leidimus galiojančius daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Ir mm, nacionalinės institucijos galėtų vykdyti stebėseną, nes kol kas ERA nėra pasirengusi visko stebėti. Bet mano įsitikinimu mm, ERA ir nacionalinės institucijos galėtų uh, leidimus taip pat teikti kartu, jeigu kalbame apie geležinkelių riedmenų naudojimą tik vienos valstybės teritorijoje. Taigi, bet kokiu atveju yra turėtų bendradarbiauti su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Taigi, šiuo metu turime labai daug taisyklių. Kiekviena valstybėje tos taisyklės skiriasi ir turėtumėme pradėti dirbti tam, kad būtų sumažintas tų skirtingų taisyklių kiekis. Mm, galbūt per vienerius dviejus metus to padaryti nepavyks, galbūt per trys ketverius galimėsime to pasiekti, tų taisyklių suvienodinimo. Bet svarbiausia, kad daugelis nacionalinių reikalavimų yra pertikliniai, nėra tokie reikalingi. Ir pabaigai norėjau paminėti svarbiausius dalykus. Tai yra tai, kad ERA būtų visiškai atsakinga už leidimų teikimą, kad būtų taikomas vieno langelio principas, kad ERA taikytų visiems vienodas procedūras, kad prižiūrėtų tų procedūrų įgyvendinimą Taip pat reikėtų naujo požiūrio į Europos geležinkelių vaidmenų leidimų teikimą. Taip pat leidime turėtų būti apibriešta teritorija, kurio galima būtų naudoti geležinkelių riedmenis. Ir kai yra nuspręsta, kurioje teritorijoje galima naudoti riedmenis, viskas turėtų būti paminėta konkrečiame techninės specifikacijas atitinkančiame leidime. Taigi mes visiškai remiame dabartinį komisijos pasiūlymą. Ir pabaigai trys pagrindiniai pasiūlymai. Geležinkelių pramoniai reikia harmonizuoto europinio požiūrio į leidimų išdavimą geležinkelių dėdmenims – Laikas yra labai svarbus šiuo atveju ir techniniai dalykai iš ketvirtojo geležinkelio paketo neturėtų sulėtinti kitų paketo įgyvendinimo dalių. Taigi mums reikia, kad ši dalis, apie kurią kalbėjau, būtų užbaigta laiku, nes inžinieriai neturėtų praleisti valandų valandas, tenkdamiesi gauti leidimą iš vienos šalies, iš kitos šalies. Tai iš ties padėtų visai Europos geležinkelių pramoniai. Dėkoju ponui objetai. Pasinaudosiu progą pasveikinti 40 studentų atvykusių iš Prancūzijos, iš Marselio. Juos pasikvietė ponas Danton. Atsiprašau, kad jūs ten turite glaustis prie išėjimo. Dažniausiai atėję į salę galite prisėsti ir klausytis vykstančių diskusijų, bet mm, šioje salėje yra per maža. Mm, turime rezervuotas vietas parlamento nariams, dažniausiai visas kitas vietas užima lobistų atstovai. Taigi atsiprašau, kad turite stovėti, bet vis tiek galbūt galėsite sekti mūsų diskusijas. Iš ties kartais jaučiuosi nepatogiai, kad pasikviečiame Um, svečių, um, stebėti, klausytis mūsų diskusijų, bet nesuteikia jiem, nesuteikėme jiems vietos atsisėsti. Galbūt parlamente reikėtų iškelti garsiau šią problemą. Tai turėtų būti išties vieša institucija, bet ne visada pavyksta to pasiekti. Prašau, ateikite čia, ateikite čia ir sėskite į tas vietas, laisvas vietas su žaliomis kortelėmis. Iš ties yra juokinga, kad jūs atėjote ir neturite kur atsisėsti. Prašau, ateikite čia arčiau manęs, kur matote žalias korteles, sėskite ir klausykitės. Jeigu jums kas nors ką nors bandys pasakyti, sakykite, kad pirmininkas leido jums čia sėdėti. Jeigu kas nors norite atsisėsti pačiame priekyje, prašom. Matote, yra laisvos devynios vietos. Parlamento nariai nenori čia sėdėti, nes jis kaustas sprandas. Galite užimti ir šias vietas. Penkios vietos man iš kairės. Prašom, prašom, galite jas sėsti ir pačiame priekyje. Galite sėdėti ten, kur sėdi parlamento nariai, pačiame priekyje, prašau. Drąsiau. Nesėskite ten, kur yra baltos kortelės padėtos, ten, kur yra žalios kortelės arba kur nėra kortelių. Panelės, prašom čia arčiau. Na štai. Išsprendėme problemą. Iš ties, kad jis mane tokie dalykai siutina. Nes kitą savaitę girdėsime parlamentarus, kalbančius, kaip jie atstovauja jūsų interesams, tačiau kai čia ateinate, neturite kur atsisėsti. Išsprendėme šį reikalą ir dabar perkime prie kitos temos. Atsiprašau pono Van Eidhoveno, kad šiek tiek užtempiau ir turime atstovą iš Niderlandų geležinkelio e, įmonės. Prašom. Prancūzų kalba, trečias kanalas mūsų svečiams. Prašom. Leden van het Europees Parlement. Namens NS, dank ik u. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, NS uh, įmonės vardu, aš norėčiau padėkoti Jums už kvietimą atvykti į Europos transporto Europos parlamento transporto komitetą, tam, kad aš pristatyčiau Jums uh, savo nuomonę tokiu labai svarbiu klausimu. Jūs paklausėt, ponė pirmininkė, ką NS mano apie siūlomos, siūlomos priemonės, ypač tas priemonės, kurios yra skirtos techniniai daliai. Bet pirmiausia, aš Jums papasakosiu apie tai, ką, ką mes jau nuveikėme Niderlanduose. Po to, kai įsigaliojo pirmasis geležinkelio paketas, mes uh, jį Įgyvendinome, lygiai taip pat kaip įgyvendinome ir, ir kitus e, paketus. Ir visą tai davė savo rezultatų. Mūsų infrastruktūros e, valdytojai buvo atskirti nuo paslaugų teikėjų, tačiau jie bendradarbiauja tarpusavį, e, galvodami pirmiausia apie keliaivių ir vežėjų interesus. Taigi mūsų krovinių vežimo rinka šiuo metu yra visiškai atvira ir taip pat liberalizuojama ir atveriama yra keliaivių interesų rinką. NS yra stambiausias keleivių vežėjas Niderlanduose per metus maždaug maždaug padengiama 140 milijonų traukinio, traukinio kilometrų Niderlanduose, vykdant pareigą teikti viešasias paslaugas. 25 milijonus iš šių kilometrų padengia kiti vežėjai, ne mes. Ir mes e, veikime pagal Niderlandų vyriausybės išduotą franšizę ir mes visiškai neapsusi, niekas mūsų neapsusidijuoja. Mes išlaikome dėl to, kad deriname įvairių, e, įvairias traukinių kategorijas ir taip pat vykdome komercinį veiklą stotyse. Per pasarusius metus keliaivių skaičius išaugo 20 e, procentų. Ir tai yra svarbus skaičiai. Kodėl aš jums apie tai pasakoju? Todėl, kad ketvirtasis uh, geležinkelių paketas negali būti traktuojamas atskirai nuo ankstesnių dokumentų. Ir Gal reikėtų dabar siekti tolesnių pokyčių ir taip ir ne. Techninį, techninių dalykų srityje komisija pateikė savo pasiūlymą ir mes manome, kad čia yra tikra galimybė. Mes manome, kad mes galime iš tikrųjų patobulinti situaciją Europoje. Mūsų geležinkelės turėtų būti ir galėtų būti modernesnis. Tačiau mes manome, kad e, ketvirtasis, e, ketvirtasis e, geležinkelių paketas ne visuomet, taip yra suformuotas, kad ne visuomet jisai padės mums pasiekti užsibrieštų tikslų. Ypač tai paskaitina apie pareigą teikti viešasias paslaugas. Mes ma, tai, kas yra siūloma dėl bendros. Uh, E, geležinkelio agentūros ir e, pasiūlymas jai perduoti sertifikavimo paslaugas mūsų galva yra labai geras. Iš tikrųjų, sertifikuoti riedmenys e, kainuoja labai daug. Ir be abejo, čia iškila klausimas, ar, ar nacionalinės saugos agentūros iš tikrųjų sugeba susitvarkyti su tokiamis funkcijomis. Manoma, kad bendroji geležinkelių agentūra galėtų supaprastinti sertifikatų uždavimo procedūrą. Tačiau to, tokį pasiūlymą reikia įgyvendinti labai atsargiai ir tik tokiu atveju mes galėsime de, de, jam pritarti. Niderlandai dalyvavo de, de, rengiant vadinamąjį geležinkelių žemėlapį. De, Ir tuomet mes užsakėme savo nuomonę dėl e, Europos geležinkelių eismo reguliavimo sistemos. Šis pasiūlymas buvo parinktas e, atsižvelgiant į daugiametę patirtį, kuri yra sukaupta jau šiuo klausimu. Ir nacionalinės saugumo agentūros, su kurios geriausiai išmano vietos infrastruktūrą, galėtų susisiekti su geležinkelio agentūra ir galėtų dalyvauti taip pat e, autorizuojant Europos geležinkelių eismo reguliavimo sistemą. Ir bendrojo agentūra galėtų sukurti palankiausias sistemos supaprastinimui sąlygas. Naujame pasiūlyme 24 straipsnėje yra parašyta, kad e, geležinkelių agentūra bus sisteminė e, institucija atsakinga už e, RTM, ERTMS. Ir jei mes norime iš tikrųjų pasiekti užsibrieštų tikslų, tuomet būtent ši agentūra ir turėtų vadinti vaidin, svarbiausią vaidmenį dėgiant Europos geležinkelių eismo reguliavimo sistemą. Ir mes manome, kad geležinkelio agentūra turėtų pradėti vykdyti sistemos integruotojo vaidmenį. Toliau pareiga teikti viešasias paslaugas. Mes manome, kad kai kurie pasiūlymai, kurie dabar yra numatyti pareigos teikti viešasias paslaugas reglamente, negalėtų padėti mums tinkamai plėtoti ir gerinti savo geležinkelio tinklo efektyvumą. Taip yra dėl to, kad siūloma yra apriboti pareigą teikti viešasias paslaugas. Visiškai yra nesižvelgiama į valstybių narių ypatumus, nes mes Niderlanduose turime labai ypatingą struktūrą. Ir siūlomas dabar pateiktas pasiūlymas bus nenaudingas mūsų keleiviams. Siūloma e, sistema bus pagrįsta e, daugybę įvairiausių normų ir tai tikrai bus nenaudinga. Ir iš esmės Iš esmės, e, e, iš esmės, jeigu mes e, bandysime skaldyti operatorius ir infrastruktūros valdytojus taip, kaip siūloma dabar, mes prarasime keleivius, bet to mes nebeturėsime tinkamų jungčių. O jei tvarkarašiai bus netinkamai suderinti, tai dėl to irgi kils problemų bet o tai pakenks naujiems e, operatoriams, jie negalės lengvai įsilieti į rinką. Mes stengiame suderinti savo traukinių tvarkarašius su kitų šalių operatorių tvarkarašiais. Ir ši sistema dabar veikia labai gerai, tačiau ateityje viskas gali pasikeisti. Todėl mes manome, kad skaldyti tinklus tikrai yra netinkamas pasiūlymas, bet to tai, tai padidins ir mokesčių mokėtojams e, tenkančią naštą. Mūsų ministras jau pasakė, kad, kad mes nemanome, kad dabar reikėtų labai, in, e, labai va, e, nereikia didelių investicijų į infrastruktūrą. Komisija nori praplėsti dabar e, esamą tinklą, tačiau panašu, kad įvyks visiškai, visiškai kitaip. Realiai traukinių skaičius sumažės. Aš manau, kad kad jeigu mes suskaldysime tinklą, tuomet mums reikės naujos papildomos infrastruktūros. O dabar perinam prie uh, išvadų. Nuo to laiko, kai įsigaliojo pirmasis geležinkelio paketas, daug kas pasikeitė. Bet mes visuomet e, reformuodami e, sektorius tengiamės jį sustiprinti, nes mes suprantame, jog turime veikti veiksmingai. Niderlanduose geležinkelių įmonės mano, kad šis paketas galėtų sukurti daug naujų galimybių, tačiau aš manau, kad reikia šio paketo dokumentus suformuluoti labai labai atsargiai, bet to būtina atsargiai prižiūrėti, atidžiai prižiūrėti, kaip bus gyvendinamas šios, šios nuostatos. Mes padarėm nemažai pažangos e, tiek Niderlanduose, tiek kitose šalise. Šis pasiūlymas yra labai naudingas ir mes nepasisakome prieš liberalizavimą, mes tiesiog pasisakome prieš integruotų tinklų uh, skaldimą, nes tai bus nenaudingi nei keleiviams, nei vežėjams, nei mokesčių mokėtojams. Todėl pas, komisijos pasiūlytas, e, pasiūlytos, nu, pateiktas pasiūlymas nepadės mums pasiekti normų. Kiekviena valstybė narė puikiai žino, su kokiamis problemomis susidurėme geležinkelių sektoriai ir todėl valstybės narės geriausiai žino, kaip galima būtų pasiekti komisijos užsibrieštų tikslų. Ir Tik tai remdamiesi savo patirtimi ir atsižvelgdami į savo ypatumus mes sugebėjome sustiprinti geležinkelio sistemą Niderlanduose ir padidinti keleivių ir pervežamų krovinių skaičių. Dėkuoju, toliau mes e, pereisime prie akademinės perspektyvos ir žodį suteikiu Ernesto Garcia Vadila, tai yra technologijų instituto profesoriui. Prašau, jūs turite 10 minučių. Mr. Simpson. Ačiū. Pane Simpson, ačiū už galimybę pristatyti akademinės bendruomenės požiūrį. Mano pranešimas Taigi savo pranešime aš dėmesį skiriu direktyvos per, peržiūrėtai direktyvai Pirmiausia, aš tarsiu keletą žodžių apie pačią direktyvą, apie pramonę, apie infrastruktūros valdytojus. Po to aš kalbėsiu apie profesinės kvalifikacijas, kurios yra numatytos direktyvoje. Kalbėsiu apie saveikumą ir apie techninės sąveikos specifikacijas. Vėliau aš pakomentuosiu tuos neaiškius klausimus e, techninės sąveikos specifikacijose. Ir galiausiai kalbėsiu apie tai, kaip reikėtų integruoti TSS, techninės sąveikos specifikacijas ir nacionalinius standartus. Nepriklausomam stebėtojui gan akivaizdžiai matosi, kad ši direktyva bus naudinga ir atneš naudos gamintojams. Tai jau buvo pasakyta. Taip pat atrodo, kad ši direktyva apsaugo infrastruktūros valdytojus. 11 straipsnio pirmoje dalyje yra pasakyta, kad e, kai valstybės narės nustato, kad komponentas einantis į Europos bendrijos atitikties deklaraciją netitinka esminių reikalavimų, e, valstybės narės imasi visų būtinų žingsnių apribojant to elemento taikymą, draudžiant jį naudoti arba išimant jį iš rinkos. Dabar keletą žodžių apie profesinės kvalifikacijas. Pasiūlymo 29 straipsnio pirmojoje dalyje yra konkrečiai kalbama apie personalą atsakingą už atitikties vertinimą ir tikrinimo procedūrų atlikimą. Personalas turi turėti tinkamą techninį ir profesinį pasirengimą, kad galėtų atlikti visą jiems skirtą įvertinimo darbą. Geležinkelio inžinerinės technologijos yra labai plačios, taigi reikalingos ne tik civilinės inžinerijos, mechaninės inžinerijos ar elektroninės inžinerijos žinios. Yra ir specifinės geležinkelio technologijų žinios. Pavyzdžiui, geležinkelio dinamikos žinios. Geležinkeliai Europoje yra labiau išplėtoti nei Amerikoje, todėl yra ES nemažai universitetų e, siūlančių aukšto lygio inžinerinės studijas e, tokioms problemams spręsti. Tokių universitetų ES yra kur kas daugiau negu kad Junktinėse Amerikos valstijose. Kalbant apie sąveiką, reikėtų pirmiausia kalbėti apie TSS. Aš neketinu skaityti visko, kas yra parašyta šioje skaidrėje, tiesiog noriu pasakyti, kad yra 17 TSS. 5 yra skirti transversiniams E, kiti penki e, greitiesiams traukiniams ir dar septyni įprastiniams traukiniams. E, noriu paminėti tas dalis, kurios yra pažymėtos rodiklytė. Čia ne viskas iki galo aišku. Ir čia akademikai galėtų tarti savo žodį. Tarkime, infrastruktūros posistemėje yra penki neišspręsti klausimai. Ir aš kalbu apie reikalavimus kontroliuoti paslaugų ekvivalentinį kūgiškumą, reikalavimus dėl bėgių tvirtumo, e, triukšmo ir vibravimo ribų bei švelnimo priemonių ir galiausiai reikalavimai dėl a, e, kryžminio vėjo poveikio susilpninimo. Kiti neišspręsti klausimai yra susijęs su riedmenėmis, su kroviniais vagonais, e, su dinaminėmis tendencijomis. Ir paskutinis mano pavyzdys yra susijęs su e, posistemėmis, su lokomotyvais ir keleiviniais riedmenimis. Uh, bendrėjai klausimai yra susijęs su išbaigtiniu tinklu ir jo sukūrimu. E, kiti klausimai yra susijęs su sudarinamumu tarp transporto priemonės ir tinklo. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių, realių pavyzdžių. Tikėkime, kad tokių pavyzdžių praktikoje daugiau nesutiksime, bet čia matome pasiekmes to, kaip buvo panaudotas senesnis, senesnio modelio transporto priemonė ir kaip jį iškreipė bėgius. Taigi mes turime būti labai atsargus. Dar vienas pavyzdys, kaip netinkami ratukai gali sukelti neigiamų pasiekmių. ir sukelti labai rimtų problemų, kurių dėrėtų vengti. Ir dabar galiu paminėti iniciatyvą, e, kuri vadinasi Shift Rail. Ji yra vykdoma pagal Horizontas 2020 programą, kuri yra vykdoma po septintosios pagrindų programos. Žinoma, mes turime palaikyti tokią iniciatyvą, ir palaikyti tuos penkis prioritetus vykdant mokslinius tyrimus, kaip pažangus eismo valdymas, pažangios kontrolės sistemos, e, informacinių technologijų sprendimai, siekiant sukurti patrauklų geležinkelį ir technologijos, kurios padės užtikrinti tvarų ir patrauklų būdą gabenti kroviniams Europoje. Galiausiai paskutinis mano klausimas, kaip integruoti TSS ir nacionalinius standartus. Šiuo metu yra taikomi nacionaliniai standartai, yra nacionalinės agentūros ir būtina tuos standartus integruoti. Žinoma, tai neįvyks per vieną dieną, niekas nežino, kiek laiko tai užtruks. Universitetai valstybėse narėse gali būti tos nepriklausomos ir neutralios institucijos, kurios galėtų padėti integruoti ir suvienodinti šiuo metu egzistuojančius skirtingus standartus. Ir dabar jau perėsiu prie savo pasisakymo išvadų. Direktyvos projekte yra numatyti palankus rezultatai gamintojams, joje taip pat yra numatytos galimybės apsaugoti infrastruktūros valdytojus Antra išvada. Nemažai Europoje dirb, veikiančių universitetų labai aktyviai teikia siūlo programas susijusias su geležinkelių technologijomis ir universitetai yra pasirengę parengti kvalifikuotą e, personalą šiam sektoriui. Shift Rail iniciatyva gali padėti spręsti kol kas e, atvirus klausimus. Ir aš čia kalbu apie techninės sąveikos specifikacijas, tas, kurias minėjau, ir daugybę kitų, kurių dar nepaminėjau, tačiau, kad ši iniciatyva būtų plėtojama, tam reikia komisijos ir trans, Europos parlamento transporto komiteto palaikymo. Ir galiausiai aš norėčiau pasiūlyti, kad e, valstybių narių universitetai galėtų tapti neutraliomis ir nepriklausomomis tarnybomis, kurios padėtų integruoti nacionalinius standartus ir techninės sąveikos specifikacijas. Ačiū. Pirmininkas dėkoju Garsie Vadilio. Kitas kalbėtojas yra ponas Miko Peris. Jis yra Rail Baltic projekto valdytojus iš ekonomikos reikalų ir komunikacijų ministerijos iš Estijos. Jis kalbės apie izoliuotosius tinklus. Pono Peris, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Pirmininkė, ponai ir ponas, parlamento nariai, kaip jau buvo pristatyta, aš esu Miko Peris, dirbu Estijos ekonominių reikalų ir komunikacijų ministerijoje aš esu atsakingas už Real Baltic projektą. Ir šiandien mano pagrindinis tikslas yra pasidalinti mūsų nuomonę apie naująjį e, reglamentą ir apie Europos geležinkelio agentūrą. Aš atvykau iš Estijos Taigi paremsiu savo kalbą e, regioninėmis žiniomis ir padėties apibūdinimu. Akivaizdu, kad Baltijos valstybės išsiskiria dėl istorinių priežasčių iš kitų ES narių. Mes nesame sujungti su Europiniu geležinkelių tinklu. Ir labai dažnai Baltijos šalių geležinkelių tinklas vadinamas izoliuotojų geležinkelių tinklu. Ir būtent į tai reikėtų atkreipti dėmesį, kalbant apie agentūros kompetenciją. Tuo pačiu metu galiu pasakyti, kad niekas mano kalboje neturėtų būti interpretuojama kaip um, kliūčių statymas naujai sistemai. Šiuo metu visos Baltijos valstybės su Lenkija ir Suomija siekia užbaigti Rail Baltic projektą iki 2023 metų. Ponas ir ponai, komisija pateikė gerą įstatymo teisės akto pasiūlymą, ketvirtasis geležinkelių paketas yra labai svarbus Europos piliečiams ir ES geležinkelių bendrovėms. Daug bus laimėta įgyvendinus Iš ties harmonizacija, rinkos atverimas, sąsajų sąveika ir sertifikavimo procedūros, biurokratijos sumažinimas yra teigiami dalykai. Tai yra svarbus tikslai, kurių reikia siekti. Ir tikime, kad mm, šio pasiūlymo įgyvendinimas ženkliai prisidėtų prie bendrosios rinkos ir bendros geležinkelių erdvės kūrimo. Dabar daugiausia pakalbėsiu apie Europos geležinkelio agentūros kompetenciją ir tris pagrindinius dalykus e, norėčiau paminėti ir taip pat pasakyti, kaip galima būtų patobulinti juos. Visų pirma, reikėtų aiškiai apibriežti funkcijas, kurios yra priskiriamos nacionalinėms saugos institucijoms ir agentūrai. Reikėtų aiškaus pareigų įvardinimo, pareigų sąrašo. Reikėtų pasakyti, kokios yra, kokie tai įsipareigojimai, kokios yra pareigos užtikrinant Europos geležinkelių saugą ir sąsajumą, savykumą. Tai mes tikime, kad agentūra turėtų dalintis kompetencijomis su nacionalinėmis institucijomis. Ir tai manome, kad reikėtų teisės akte aiškiai įvardinti tas funkcijas, tokiu būdu išvengiant persidengimo užduočių. Kalbant apie konkrečias užduotis ir jų sąrašą, reikėtų atkreipti dėmesį į tą izoliuotą į geležinkelių tinklą, apie kurį kalbėjau. Pavyzdžiui, mm, galima būtų mm, leidimų suteikimą mm, tam tikriems redmenims, kai kalbame apie 14-35 mm vėžės, suteikti e, išskirtinai valstybių narių e, prerogatyvai. Žinoma, agentūra turėtų taikyti vieno langelio principą, E, ir išduoti leidimus naudoti riedmenis visose valstybėse narėse, tačiau jeigu norima riedmenis naudoti tik vienoje valstybėje narėje, tai galėtų leidimus išduoti ir nacionalinės institucijos. Taigi galbūt tai būtų efektyvesnis būdas. Tačiau apskritai mes sveikiname, kad agentūra prisimtų didesnį didesnė atsakomybė ir vaidintų svarbesnį vaidmenį harmonizuojant sertifikavimo procedūras ir leidimų išdavimą. Visų antra, norime pabrėžti, kad aiškiai įvardinus funkcijas ir atskyrus jas, agentūrai turėtų būti suteiktus tai aiškus įgaliojimai kaip priežiūrinčiai institucijai. Mes manome, kad tam reikia aiškaus teisinio pagrimo, nes nacionalinės saugos institucijos ne visada gali tai padaryti efektyviai. Agentūra turėtų būti aukštesnioji institucija, e, aukštesnė nei nacionalinės priežiūros institucijos ir tai jau turėtų būti įvardinta teisės aktuose. Mes norime paskatinti bendradarbiavimą tarp agentūros ir nacionalinių saugos institucijų. Ir visų trečia, mes norime pasiūlyti padidinti agentūros kompetenciją, bet e, tai siūloma daryti keliais etapais. Iš pat pradžių Galbūt agentūra labai turės pasikliauti nacionalinėmis institucijomis ir jų darbu. Todėl, kad kol kas dar tas visiškas e, savykumas ir bendras techninių standartų rinkinys nėra paruoštas. Taigi, kad sėkmingai agentūros kompetencijos būtų praplėstos, reikėtų tai daryti pamažu palaipsniui. Dabar kol kas nacionalinės saugos institucijos Baltijos valstybėse veikia labai sėkmingai irgi tai irgi agentūra turėtų uh, savo modus operandi būtent ir grįsti iki šiol nacionalinių saugos institucijų atlikta veikla. Mes norėtumėme pasiūlyti, kad informacinių technologijų sistema būtų ir toliau sėkmingai naudojama. Kolegos apibendrinant, noriu pasakyti, kad mes matome agentūros privalumus, tačiau atsižvelgiant į skirtingas procedūras taikomas valstybėse narėse, norėtumėme, mm, kad mm, agentūros e, kompetencijos būtų e, įgyvendinamos palaipsniui. Taip pat reikėtų aiškiai apibrėžti, ką turėtų daryti agentūra ir kas e, paliekama nacionalinių saugos institucijų rankose. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tuos izoliuotusius tinklus ir mm, tas šalis, nes kitaip negalėsime užtikrinti efektyvaus e, leidimo išdavimo procedūros. Norėjau padėkoti TRAN komitetui, kad mm, kalbame apie šią galimybę bendradarbiauti geležinkelių tinklų srityje. Labai ačiū. Dėkoju kalbėtojai, sako pirmininkas. Dabar žodį suteiksiu Francesco Dinori. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš stengsiuosi neviršyti man skirto laiko. Labai trumpai aš norėčiau Jums pristatyti mūsų perspektyvą. Stija Davis Gleaves atliko poveikio, ketvirtojo regioninio paketo poveikio vertinimą. Ir vienas iš mūsų atlikto tyrimo aspektų buvo susijęs su Europos geležinkelio agentūros vaidmeniu e, ateityje. Ypač atsižvelgiant į techninius reikalavimus numatytam ketvirtame geležinkelių pakete. Pirmiausia, mes išnagrinėjome, mes laikėmės poveikio vertinimams taikomų reikalavimų. Tai yra, mes stengiamės išanalizuoti visus interesuotų subjektų e, nuomonę, tai yra, e, mums teko bendrauti ir su jumis, ir su kitais suinteresuotais objektais, ir e, tai yra tas, kaip jūs įsivaizduojate ateitėje šios agentūros veiklą. Ir apie tai, su kokiamis problemomis galima susidurti ateityje ir, tai, ir galvojame taip pat apie taip, kaip jas galima būtų spręsti. Apie daugelį šių problemų ir sunkumų jau buvo šiandien kalbėta, pavyzdžiui, buvo jau minėt, e, minėtas ir techninis saveikumas ir kiti dalykai. Tačiau pagrindinė problema mūsų galva yra tai, kad dėl techninių administracinių kliūčių e, suformuojamos yra pernelik ilgos ir brangios procedūros e, geležinkelio sektoriuje ir tai iš esmės kenkia šio sektoriaus konkurencingumui. Ir mums pasirodo, kad e, ši problema atsiranda dėl keturių priežasčių. Pirmiausia, nacionalinės institucijos neveiksmingai dirba. Toliau, kai kurios nacionalinės institucijos kartais diskriminuoja da, e, naujus operatorius, po to valstybės narės skirtingai e, įgyvendina ES teisės aktus ir E, e, ketvirtasis e, dalykas, nuo kurio priklauso dabartinės problemos, tai yra tai, kad valstybės narės paveldėjo nacionalinę geležinkelių sistemą. Toliau nacionalinės institucijos ir jų darbą. Mes išsiaiškinome, kad reikėtų išsamei išnagrinėti, kaip veikia nacionalinės saugos institucijos. O joms dirbti nėra lengva dėl to, kad labai dažnai skiriasi šioms institucijoms skiriamos, skiriami ištekliai. Pavyzdžiui, kai kur dirba vienas žmogus, o kai kur 162. Be to skiriasi ir šio, šioms institucijoms skiriamas finansavimas. Toliau, e, kiek kainuoja gauti saugumo sertifikatą. Vėlgi, čia yra labai didelių skirtumų. Kai kurios valstybės narės nemuštų tai jokio mokesčio, o kai kurios kitos e, reikalauja 70 tūkstančių eurų. Ir mes e, matome, kad iš esmės ES 12 senų šalių šis mokestis nuolatos didėja. Toliau įrangos e, autorizavimas, leidimų išdavimas, vėlgi ši procedūra gali kainuoti skirtingai priklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje jūs esate. Pavyzdžiui, geležinkelio agentūros e, e, skaičiai rodo, kad kartais vienam, vieno vagono sertifikavimas gali kainuoti šiek tiek, tiek daugiau nei pusantro milijono eurų, tačiau kartais gali kainuoti ir 10 milijonų. Be to, šis procesas labai ilgai užtrunka. Ir jei mes kalbėtume apie lokomotyvus ir, trauki, ir visus traukinius, išaiškės, kad čia skaičiai dar yra ilgesni. Pavyzdžiui, mums yra žinoma, žinomas vienas atvejis, kai vieno traukinio uh, autorizavimo procedūra užtruko net septynerius metus. Tai kelia problemų e, investuotojams, nes jiems labai sunku yra planuoti savo tolesnį darbą. Ir be abejo visi e, suinteresuoti subjektai sakė, kad šios procedūros yra pernelik brangios ir pernelik ilgai užtrunka. Ir taip pat buvo pažymėta, kad labai dažnai e, nauji operatoriai susiduria dar su didesnėmis problemomis. Kai kas, pavyzdžiui, sakė, kad jiems atrodo, jog jie yra diskriminuojami nacionalinių institucijų. Ir aš kalbu ne tik apie rinkos naujok, naujokus, bet ir apie jau seniai veiklą vykdančius operatorius, kurie tiesiog nori įsitvirtinti kitoje šalyje. Patekti į rinką nėra lengva, o tai kenkia mūsų ketinimui sukurti bendrą Europos transporto erdvę. Dabar perinu prie kitų problemų. Pirmiausia, skirtingas teisės akto gyvendinimas. Nesigilinsiu čia detalės, tiesiog paminėsiu, kad 62 procentai suinteresuotų subjektų paminėjo e, skirtingą teisės akto taikymą kaip vieną iš asmenių problemų. kai kurios valstybės narės nebuvo minimos, jos dabar žymėtos šioje skaidrėje nuliu, o kitoje šios skaidrėje pusėje yra tos šalis, kurios buvo minėtos reguliariai. Toliau pa, paveldėta geležinkelių sistema. Mes žinome, kad geležinkeliai Europoje turime jau. Uh, ilgiau nei šimtą metų ir visiškai natūralu yra, kad anksčiau nacionalinės geležinkelių sistemos buvo plėtojamos vienos šalies viduje. Ir dėl to sistemos yra skirtingos ir Europos geležinkelio agentūra supranta, kad dėl to atsiranda sunkumų, kuriuos mes bandome šiuo metu spręsti. Mes bandome kurti naują bendrą infrastruktūrą ir derinti taikymus standartus. Bet valstybės narėse galioja dar ir skirtingos taisyklės, kurios trukdo naujokams įsitvirtinti jų nacionalinėje rinkoje. Ir čia trūksta skaidrumo. Seniai veikiančios įmonės dažnai kur kas geriau išmano, kaip veikia sistema. Tokių žinių naujokai paprastai neturi ir tai taip pat sukuria tokius, tokias nematomas kliūtis. Be to, kai kurios valstybės narėse galioja ir bereikalingai daug e, nacionalinių taisyklių. Toliau agentūros vaidmuo. Kaip jau buvo kalbėta šį rytą, didžioji dauguma suinteresuotų subjektų pritarė tam, kad agentūra vaidintų svarbesnį vaidmenį e, įrangos sertifikavimo, e, autorizavimo ir saugos sertifikatų išdavimo procesuose. Ir mes nagrinėjame kelis įmanomus variantus. Tai yra tai, kad agentūra visiškai nedalyvautų šiuose procesuose. Iki tokios scenarios, pagal kuri e, visą, visą darbą atliktų vien e, geležinkelių agentūra. Jūs tikriausiai šioje skaidrėje nelabai aiškiai matote e, šias linijas, bet juoda spalva yra pažymėta, pažymėta pažymėtas, e, pažymėta yra, kiek lėšų galima sutaupyti, jeigu agentūra atliks tik tai koordinavimo vaidmenį, toliau punktinė mėlyna linija yra parodyta, jeigu šis vaidmo bus dar labiau sustiprintas, toliau jeigu agentūra e, veiks kaip vieno langelio e, paslaugų teikėjas ir toliau jeigu geležinkelio agentūra bendradarbiaus su nacionalinėmis saugos institucijomis. Taigi, ar, ar bendros agentūros turėjimas padėtų mums sutaupyti. Taip, be abejo. Toliau, kiek mes galime sutaupyti, e, kiek gali sumažėti saugos sertifikatų išdavimo sąnaudos. Vėlgi čia mes išnagrinėjome įvairius variantus. Ir mes galvojame ne vien apie tai, kiek operatoriai ir kiek uh, gamintojai galės sutaupyti, bet išnagrinėjome e, galim, galimai sutaupomas lėšas visame sektoriuje. Ir iš esmės e, mums pasirodė, kad geriausias variantas būtų toks, geležinkelio agentūra turėtų dalintis kompetencijų e, savo įgaliojimus su nacionalinėmis saugos agentūromis. Kitaip sakant, agentūra turėtų priimti galutinį sprendimą dėl sertifikavimo ir autorizavimo, tačiau nacionalinės saugos agentūros turėtų būti atsakingos už šio, visų šių procesų techninius aspektus. Ir be abejo, ateityje galima būtų šį procesą dar labiau tobulinti. Ir mes manome, kad, kad E, po keliarių metų agentūra bus dar mažiau priklausoma nuo nacionalinio saugos institucijų teikiamos informacijos. Dėkoju. Dėkoju. Mes turime tris pranešėjus, ponia Bilbao, ponas Kramer ir ponas Zylė. Jums suteiksime po penkias minutės ir po to po tris minutės suteiksime kitiems koordinatoriams ir po to galės pasisakyti komiteto nariai. Prašau dabar man pranešti apie tai, ar jūs norėtumėt pasisakyti ar ne. Dabar ponė Bilbao, penkios minutės jums. Ačiū, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Visą rytą ir šią popietę klausomės, kas yra sakoma ir, kaip suprantu, susidūrėme su didžiuliu iššūkiu. Mes kaip parlamentarai turime būti atsakingi ir ant mūsų pečių gula didžiulė atsakomybė. E, šiuo metu yra aišku, kad egzistuoja pernelyg daug nacionalinių taisyklių, trūksta skaidrumo, pernelyg ilgai reikia laukti, kol išduodami saugos sertifikatai, gaunami leidimai ir reikia imtis priemonių, kad būtų pakeista esama padėtis. Aš rengiu pranešimą dėl saveikumo ir dabar galiu pasakyti, kad mes esame atsakingi ir turime dėti pastangas, kad parengtume pažangę viziją. Nebus lengva tą padaryti. Išklausiau daugybės pasisakymų ir visose kalbama apie uh, kompetencijas ir apie paveldėtas įmonės ir apie pastangas išlaikyti status quo. Negalime pamiršti ir skirtingų ministerijų pozicijų ir Europos parlamento pranešimai rodo, kad nacionalinės institucijos Aš tikiuosi, kad paketas padės pakeisti esamas vyraujančias tendencijas. Mes gavome daug informacijos, labai daug duomenų ir matome, kad sudėtinga užtikrinti sektoriaus renovaciją ir inovacijų pritaikymą. Sunku užtikrinti didesnį konkurencingumą Europos rinkoje. Stinga skaidrumo tai apsunkina galimybės patekti į rinką. Ir mes apsunkiname šio sektoriaus plėtrą apskritai. Mano pozicija yra toliau renkti pranešimą ir turiu pasakyti, kad mes pasistengsime parengti e, gerą pranešimą. Žinoma, reikės tam nemažai laiko bet turime pasirūpinti, kad pranešimas aiškiai numatytų didesnį vaidmenį agentūrai, kad būtų aiškiai numatyti reikalavimai šiame sektoriuje. Ir aš turiu klausimą ponui Gortazar. Noriu padėkoti jam už jo pateiktus duomenis, labai įdomus duomenis. Kitas kalbėtojas kalbėjo apie terminus. Jis paminėjo septyniarių metų laikotarpį, kurio prireikia gauti leidimui. Taigi aš noriu paklausti, kiek vidutiniškai laiko užtrunka leidimų išdavimas. Ir kiek tai prisėda prie konkretaus produkto kainos. Kaip tai padidina uh, kainą, kurią turi sumokėti galutinis vartotojas, kai tai taip ilgai vilkinama, juk tai kainuoja, tai turi tam tikros įtakos ir gamintojui, ir galiausiai už tai turi sumokėti ir vartotojas. Taigi aš norėčiau šiek tiek geriau suvokti ir pabrėžti, kaip svarbu tęsti šį darbą Europoje jūs turite duomenų, gal galėtumėte juos papildomai pakomentuoti ir taip pat norėčiau sužinoti, kokios yra papildomos sąnaudos. Europos parlamentas ir įvairios Europos institucijos nori supaprastinti procesus, sumažinti procedūros kaštus. Aš sutinku su ponu Francesko Dionori. Labai svarbu pasinaudoti visais informacinių technologijų e, siūlomais sprendimais. Būtina kompiuterizuoti duomenų apdarojimo sistemą siekiant užtikrinti konkurencingumą. Turime pasirūpinti tuo, kad visi norintis gauti informaciją turėtų turėti prieigą prie tokios informacijos ir turime kaip galima plačiau e, dalintis informaciją turimą informaciją. Ir dar pakartosiu, ponė Kortazar, gal galėtumėte pateikti mums konkrečių duomenų susijusių su kaštais. Ačiū. Pirmininkas dėkoju poniai Bilbao. Prieš suteikdama žodį ponui Kramer, norėčiau pasveikinti dar vieną lankytojų grupę atvykusią į mūsų posėdį. Pone Gebhardt pakvietė lankytojus iš Štutgardo, sveikinu Jūs atvykus į transporto komiteto posėdį. Labai tikiuosi, kad Jums diskusijos atrodo įdomus. E, dėkuoju dabar ponas Kramer, penkios minutės. Manau, kad analizė yra aiški. Šiuo metu galiojantį sistemą brangiai kainuoja, e, lietai vykdoma ir tikrai neužtikrina didesnio konkurencingumo, todėl ją būtina keisti. Tačiau mane nuvylė kai kurie pasisakymai. Nes labai dažnai atvyksta pas mus ekspertai ir sako, kad viskas negerai, bet mes norime žinoti tiksliai, ką konkrečiai reikia patobulinti. Mes norime, kad atvykę ekspertai mums tą nurodytų. Tada mes galėtume renkti savo pasiūlymus, remdamėsi jų ekspertinėmis žiniomis. Aš labai daug girdėjau apie RTMS, kad jį kelia problemų. Aš girdėjau apie 2.0 ir 3.0 variacijas, e, bet e, visa tai kelia problemų dėl to, kad stinga koordinavimo. Kodėlgi stinga to koordinavimo? Reikia jį užtikrinti. Niderlandų atstovai kalbėjo apie atsiejimą. Atsiejimo poveikis yra katastrofiškas. E, bet mano klausimas yra toks. Mes žinome, kad susidurama su diskriminavimo problema, jeigu nėra atsiejimos reikala, reikalavimas įdiegiamas. Taigi kokia yra atsėjimo kaina ir kokios problemos kils, jeigu atsėjimas nebus įvykdytas. Dėl TSS Ispanijos atstovui noriu pasakyti, kad Štutgarde naujas geležinkelio ruožas yra tiesiamas už 10 milijardų eurų toje zonoje, kurioje komerciniams vežėjams veikti nėra palanku. Mes žinome, kad Štutgarte maždaug 70 procentų keleivių išlipa iš traukinio prieš pasiekdami tą stotelę, o ta stotelė bus naudinga tik kroviniams gabenti. Tačiau šį projektą finansuoja ES. Taigi, jeigu jūs sakote, kad tai netitinka TSS, kodėl reikėtų sudarinti tą su TSS? juk ji niekaip neprisidės prie keleivinio geležinkelio transporto ir prie mūsų bendrųjų tikslų. Dar vienas įdomus dalykas - izoliuoti tinklai. Yra ne viena šalis susidurintis tokiamis problemomis, bet keturios - Lenkija, Estija, Latvija ir Lietuva. Visos turi izoliuotas sistemas. Taigi mums nereikia taikyti išimties tik vienai šaliai reikėtų taikyti tokią išimtį sistemai. Žinoma, kad kiekviena valstybė narė turi atitinkamą savo specifiką. Netrukus baigsiu. Pabaigai pasakysiu, kad e, mums reikia sutelkti dėmesį į naująją sistemą. Komisija turi pasirūpinti, kad Europos geležinkelio agentūra turėtų tinkamą kompetenciją ir kad pareigos ir funkcijos būtų tinkamai paskirstytos, kad jos būtų tinkamai apibrieštos. Turi būti aišku, ką turi daryti nacionalinės saugos institucijos. Negali kompetencijos dubliuotis taip, kaip yra šiandien. Jeigu nacionalinės institucijos galėtų būti paleistos tam tikrą prasme, pažiūrėkime, kokios yra mūsų galimybės. Ar galėtume tą įgyvendinti? Komisija negali šimtų tūkstančių žmonių įdarbinti, kad būtų atliktas šitas darbas, bet aš manau, kad 95 procentai e, funkcijų išliks valstybių narių rankose. Svarbu paminėti štai ką. Kai iškyla konfliktas, Vokietija, pavyzdžiui, sako, kad mes neįleisime Prancūzijos e, krovininio traukinio. Tada mes galime kreiptis į komisiją, o komisija gali pasakyti, kad toks leidimas yra išduotas visoms 27 valstybėms narėms. Taigi mes turime išsiaiškinti, kas spręs konfliktus, kai konfliktai iškils. Ir reikia aiškiai pasakyti, kad geležinkelio agentūra, Europos geležinkelio agentūra bus atsakinga už galutinio lemiamo sprendimo prieimimą ir turime pasirūpinti, kad egzistuotų atitinkami techniniai kriterijai, kad leidimų sistema veiktų visoje teritorijoje. Bet kuriuo atveju reikia pasirūpinti, kad kompetencijos, EGA kompetencijos ribos būtų labai aiškiai apibrieštos. Jeigu tai nebus padaryta, reikia atsakyti klausimą, kas perims tas funkcijas, ar valstybių narių institucijos, ar kitos institucijos. Dabar ponas Zylė, penkias minutės. Dėkoju. Ačiū visiems pasisakiusiems, iš ties įdomias nuomonės. Daug užduodama klausimų ir savo rengiamame pranešime taip pat apie tai kalbu. Iš ties sistemos Europoje labai skirtingos. Nacionalinės priežiūros institucijos labai skiriasi kai kur. Ir dirba vienas žmogus, kitur dirba 160 žmonių. Ir iš ties skiriasi valstybėse narėse ta trukmė, kiek užtrunka gauti leidimą. Taip pat ir kaina skiriasi. Taigi, manau, reikėtų sukurti tinkamą lankščią sistemą paremtą pasirinkimo galimybę. Tai klientams, vartotojams yra labai svarbu. Svarbu, kad jie nebūtų nubausti. Negalime paimti e, vidurkio kainos ir taikyti tokį vidurkį visiems. Norėjau paklausti, kokia jūsų nuomonė būtų e, leidimo sertifikato kaina, logiška kaina. Tikrai ne 1,6 milijono turbūt, bet jūs atlikote tyrimą ir turbūt turite nuomonę, kiek galėtų kainuoti visų dokumentų parengimas ir leidimų išdavimas. Kiti klausimai. Suprantu gamintojų poziciją. Bet kol nesutikome su visomis suinteresuotomis šalimis, buvo šiokių tokių nesusipratimų. Norime standartizuoti atsarginės dalis. Jūs, kaip gamintojų atstovas, ar manote, kad tai yra įmanoma? Ar pramoniai tai reikalinga, kai kalbame apie infrastruktūrą ir riedmenis? Ir dar vienas dalykas. Taip, tie izoliuoti tinklai yra visiškai atskiras dalykas. Pavyzdžiui, Rusijos traukiniai laisvai gali įvažiuoti į Suomiją, tačiau jokie Suomijų vagonai negali įvažiuoti į Rusiją. Baltijos valstybėse padėtis dar kitokia. Jeigu susitarėte su konsulatu Maskvoje, galite įvažiuoti į Baltijos valstybės. paprasta judėti Baltijos valstybių viduje, tačiau norint pasiekti kitas e, šalis, vakarų Europoje iškyla iškart problemų. Turime į visą tai atsižvelgti, kai kalbame apie vieno langelio principą. Reikia pamastyti, kas laimi iš tų izoliuotų tinklų Baltijos valstybėse ir Suomijoje – turbūt sertifikavimo organizacija Maskvoje. O jeigu jie gautų leidimą iš Valencijoje esančios agentūros, tuomet galėtų įvažiuoti visas tris valstybės ir Suomija, pavyzdžiui. Reikia atsižvelgti turbūt į tų kompanijų interesus, kurios naudojasi E, valstybių narių geležinkelių tinklais. Kartais tai gali būti ne ES valstybė narė. Kartais rinkos išsiplečia už ES ribų, kaip ir yra šiuo atveju. Dar dėl izoliuotųjų tikslų, tinklų. Neseniai sužinojau, Tomas Carney Hills e, buvo mūsų kolega ir jis prieš metus norėjo kaip pavyzdį pateikti mm, šią problemą. Norėjo traukiniu važiuoti iš Latvijos į Estiją. Bet iškilo e, daug problemų. Buvo prad... kelias dienas net rengiami leidimai, kad būtų užtikrintas saugumas, kad uh, E, traukinys iš vienos iš Estijos galėtų įvažiuoti į Latviją. Taigi tikrai reikėtų bendrai pripažintų saugos taisyklių. Taigi galbūt reikėtų um, tokio trimačio požiūrio, uh, kai renksime uh, taisyklės. Dėkuoju. Norėjau padėkoti visiems kalbėtojams. Iš ties labai įdomus pranešimai. Šiandien perskaičiau apie SNCB problemas, nes jie negavo leidimo ir negalėjo įvažiuoti į Luksemburgą. Luksemburgo valdžios institucijos sako, kad problemą galima spręsti per mėnesį, bet tuo, bet tuo atveju keleiviai turėtų išlipti Adalo mieste ir Luksemburgą pasiekti kitais būdais. Taigi matome, kokios yra problemos ir parlamente būtent ir turėtumėme spręsti, kad tokių situacijų nebebūtų. Taigi ką mes darome Europoje, kad taip nenutiktų? Kelių transportas yra labai veiksmingas ir efektyvus, o geležinkeliai susiduria su visokiausiamis kliūtimis ir problemomis. dabartiniai pasiūlymai iš komisijos yra aiškus pasiūlymas, kaip spręsti iškilusias problemas. Ir jūs turėtumėme mums pasakyti, ką mes kaip parlamentariai turėtumėme padaryti, kad pasiektumėme užsibrieštų tikslų. Tokia būtų pirmoji mano pastaba. O ir kaip kitas dalykas, kaip jau minėjo kolega Krameris, dėl svarbu kalbėti apie kompetencijų pasidalinimą tarp Europos geležinkelio agentūros ir nacionalinių priežiūros institucijų. Žinoma, bendradarbiavimas yra būtimas, bet būtina, pas... kaip jūs matote, kompetencijų pasidalinimą. Ar toks mm, pasidalinimas nesąlygos dar didesnių kliučių ir biurokratinės naštos? Mano nuomonė reikėtų stengtis šventi tokių problemų. Ir dar vienas dalykas buvo, kad kalbama apie leidimų išdavimo procesą. Kalbama apie 1,6 milijono kainą už leidimo gavimą. Ir aš norėjau paklausti, kokia yra konkreči biurokratinė kaina kokie yra tie biurokratiniai kaštai ir kokie yra tie techninės pusės kaštai. Dėkuoju, ponas Alkadrov. Dėkuoju, ponė Pirmkė, aš dėkuoju mūsų svečiams. Aš pastebėjau jūsų klausydamasis, kad, kad nacionalinių saugos institucijų įgaliojimai yra labai svarbus. Ir dabar kyla klausimas, ar šios institucijos geba tinkamai atlikti savo pareigas. Atsižvelgiant į diskusijas tarp valstybių narių taryboje, galima būtų pasakyti, kad valstybės narės uh, nėra labai palankiai nusiteikusios ir nelabai nori atsisakyti nacionalinių saugos normų. Ar mums pavyks užtikrinti, supaprastinti dabartinę sistemą, o ne ją? Ar neįvyks taip, kad mes tik tai viską sukomplikuosime? Pone pirmininkė. Aš manau, kad mes turime sutelkę savo jėgas tam, kad mes iš tikrųjų žengtume į priekį. Aš manau, kad mums reikia įrodyti, jog ateityje saugos lygis bus toks pat, kaip yra šiandien, o gal net ir geresnis. Tai turėtų būti kriterijas, kriterijus remintis, kuriuo mes vertin, turime vertinti šiuos pasiūlymus. Akivaizdu, kad viskas priklausys nuo to, kaip kokybiškai dirbs geležinkelio agentūra. Daug kas priklausys nuo jos turimos kompetencijos ir nuo to, kaip ši agentūra galės veikti siūlomomis aplinkybėmis. Kaip ir sakė kolegos, mes šiuo metu gyvename, išgyvename paukėčių laikotarpį. Ir kaip mes galėsime pereiti prie šios naujos sistemos ir kaip mes galėsime užtikrinti, kad, būtų, kad visos nuostatos, visos sąlygos būtų aiškios visiems. Tai reiškia, kad reikės labai labai aiškiai apibriežti tai, kas bus reglamentuojami nacionaliniu lygmeniu ir kokias funkcijas atliks e, geležinkelių agentūra. Tai tiek, dėkoju. Toliau ponas Debaka. Jūs turite tris minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš savo ruoštų norėčiau padėkoti mūsų svečiams. Dėkuoju Jums už Jūsų labai įdomias mintis. Bet mano klausimai yra labai konkretus. Kai klausiausi NS atstovo, išgirdau, jog jie susiduria su problemomis dėl to, kad, tai tai, dėl to, kaip yra taikoma pareiga teikti viešasias paslaugas. Valstybės narės pačios turi apibriežti, kaip jos sieks Europos komisijos nustatytų tikslų. Taigi mano klausimas labai aiškus. Kokiu tikslu yra siekiama ir kaip galima būtų patikrinti, ar jų, jie yra pasiekti ar ne. Ir Kaip galima priversti valstybę narę siekti šių tikslų, nes yragi tokių valstybių narių, kurios nieko nedaro, nieko nenori. Ir mes žinome, kad praeitėje taikomas požiūris nepasiteisino, jis nepadeda mums pasiekti kuo geriausių rezultatų. Jeigu mes tiesiog sėdėsime ir lauksime tol, kol geležinkelių įmonės pačios imsis veiksmų, nieko nepasieksime. Antras klausimas. Aš perskaičiau tą patį. Uh, pranešimą spaudai, kuris skaitė ir Matiju. Ir jame buvo kalbama apie esminę problemą, kuri yra susijusi su tuo, kiek ilgai užtrunka įrangos leidimų išdavimas. Viena vertus galima būtų galvoti apie tai, kad šioms problemoms apsispręsti galima būtų plėsti nacionalinių institucijų funkcijas. Arba galima pasirinkti kitą variantą, kai yra ple, a, e, a, praplečiami geležinkelių agentūros galiojimai. Nacionalinės institucijos turi techninių žinių. Ir aš manau, kad mes turime tai atsižvelgti, bet turime ir aiškiai apibrėžti tas funkcijas, kurios teks geležinkelio agentūrai. Panašu, kad šių funkcijų suteikimas, sertifikavimo leidimų išdavimo funkcijų suteikimas šią sistemą bus naudingas. Ponas Količiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, man susidarė įspūdis, kad aš uh, žiūriu kažkokią prastą komediją. Mano senelis vairavo traukinį ir jis galėjo važinėti po visą Europą. O dabar mes turime net 11 skirtingų taisyklių e, savadų. Neaišku, ką tos taisyklės reglamentuoja. Kodėl geležinkelio agentūra negali, pasinaudodama Excelio programą, tiesiog e, įrašyti viename stulpelėje visus reikalavimus, kurie yra keliami infrastruktūrai, keliaivių gabenimo paslaugoms, krovinių gabenimui. Ir taip mes aiškiai žinosime, kokie yra tie reikalavimai. Mes galime kalbėti čia be galo ir be krašto, tačiau jeigu mes nenorėsime bendrai suderintų techninių specifikacijų skirtų konkreč, konkrečiai techniniai įrangai, jeigu neturėsime konkrečių ir aiškių taisyklių, tuomet e, nieko nepasieksime, iš mūsų galima bus tik tai pasijuokti. To turime reikalauti, kad e, nacionalinių institucijų užduoti sertifikatai būtų, e, kad gal jie galiotų ir kitose šalise. Mes galime Europos lygmenių susidarti dėl to. Šių sertifikatų pripažinimas yra svarbus klausimas. Kolega iš universiteto sakė, kad e, yra tam tikri testai, kurie e, naudojami tam, kad būtų patikrinama, ar įranga atitinka reikalavimus. Bet kokie tai yra e, testai? Dabar mes turime 17 skirtingų testavimo sistemų. Mums nereikia bendros agentūros, mums reikia bendros procedūros, bendros sertifikatų išdavimo procedūros. Jeigu to nepasieksime, tai tikrai mes tiesiog gražiai pašnekėsime ir e, galėsime išgerti po to alaus. Dėkoju, kai jūsų senelės vairavo traukinius, ko gero tai buvo da, gražus garvežės. Labai jie buvo gražus ir gal mums daugiau tokių reikėtų Europoje. Ponas Benien, prašau, jūs putėt dvi, dvi minutės. Per pastarąsias kelias savaitės nekartą kalbėjome apie šį dokumentą ir panašu, kad mes visi sutarėme, kad mums reikia bendros formos saugos sertifikato. Bet kaip mes e, mažinsime skirtingų sistemų skirtumus, kaip kursime bendrą e, tinklą. Aš manau, kad reikėtų susikaupti ties to, ką galima realiai pasiekti, o ne kalbėti apie tai, ko negalime, niekada, negalėsime niekuomet pasiekti. Uh, niekuomet sukurti. Šiandien, pavyzdžiui, mes kalbėjome apie tai, kad vežėjas plotas Junktinėje karalystėje yra kitoks. Ir kad kontinentinis pantografas negalės naudotis mūsų geležinkeliais, bet jau galima sukurti tokį e, e, pantografą, kuris galėtų važiuoti ir siauresnė, ir platesnė vėžė. Ir galima sukurti bendrą saugos sertifikatą, tačiau gali būti taip, kad tas sertifikatas bus pripažintas vienur ir nebus pripažintas kitur. Mes ką tai girdėjome apie Baltijos šalių ypatumus ir šie ypatumai yra kitokie nei Švedijos geležinkelio ypatumai. Kaip realiai mes uh, spręsime šias problemas, nes akivaizdu, kad mums reikia bendros formos saugos sertifikato. Tačiau realiai kaip jisai veiks? Ar jį išdavinės Europos geležinkelio agentūra ar nacionalinės saugumo institucijos? Aš manau, kad tai yra įdomus klausimas, šitą reikėtų platesnės diskusijos. Ir aš manau, kad Europos geležinkelių agentūros įgaliojimai ir jai skirti ištekliai suvaidins lemiamą vaidmenį šioje diskusijoje. Ar gali nacionalinės e, saugos institucijos tiesiog su brangos pagrindais išdavinėti e, tą bendros formos saugos sertifikatą? Aš manau, kad tai būtų įmanoma. Be to, kolega kalbėjo ir apie ginčius. Aš manau, kad mums reikėtų ginčių sprendimo procedūros Ir manau, kad ši procedūra taip pat turėtų būti e, susijęta su Europos geležinkelių agentūros e, pareigomis ir galiojimais. Įdomu būtų sužinoti jūsų nuomonę apie tai. 22. Pona Savana, ačiū ponė pirmininkė. Aš manau, kad iš ties atsidūrėme sudėtingoje e, situacijoje. Galima šiek tiek e, e luktelti ir palaukti ko surasime filmą Catch 22, sukurtas 70-aisiais metais. Taigi esame tokioje situacijoje. E, gyvename biurokratinėje visuomenėje, mentalitetas dažnai būna militaristinio pobūdžio. Man patinka e, laipsniško metodo taikymas ir galbūt tokį laipsnišką metodą čia būtų galima pritaikyti, kalbant apie nacionalinių saugumo agentūrų ir geležinkelio agentūros um, e, funkcijų apibrėžimą. Bet jeigu kalbėtume sąžiningai, e, mūsų pagrindinis tikslas yra sutaupyti laiko ir lėšų. Jeigu veiksime laipsniškai, atsitiks taip, kad išleisime daugiau pinigų ir visą tai užtruks daugiau laiko. Taigi turime būti e, sąžiningi ir paklausti savęs, ar mes norime eiti tuo keliu ar ne. Todėl vienintelis būdas, bent jau man atrodo, yra toks atsisakyti to didelio skaičiaus nacionalinių agentūrų, o jeigu to nepadarysime, tai ir tikslas nebus pasiektas. Taigi turime apmastyti, kaip e, taupysime ir kaip išsaugosime, išlaikysime nacionalinius ekspertus. Ir turime ieškoti atsakymų būtent iš juos klausimus. Ačiū. Ačiū, ponia Savama. Dabar suteiksiu žodį kviestiniams ekspertams, paprašysiu jūsų atsakyti suteiksiu Jums e, žodį tokią pačią tvarką. Galite kalbėti, kalbėti tris kalbas. Pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Gortazą objektą. Ar norėtumėte atsakyti? Pirmiausia, norėčiau atsakyti poniai Bilbao. Vidutinis leidimo išdavimo terminas augo metai iš metų e, Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad inžinieriai skiria maždaug dviejus metus tokiam darbui. Ta laika jie galėtų skirti kitiems klausimams ištirti ir išanalizuoti, kurie būtų svarbus Europai. Taigi vidutinis slengstis, apie kurį mes kalbame, keičiasi, tačiau jis siekia maždaug 10 procentų vagonui. Jeigu vagonai nėra patvirtinami laiku, yra taikomos baudos. Taigi, jeigu klientai nepateikia laiku riedmenų, jie turi sumokėti papildomą baudą. Ir mes susidurėme su viena bendra problema. Procesas yra biurokratinis. Ir reikia maždaug dviejų metų, kad vagonai būtų patvirtinti, kad jiems būtų suteikti leidimai ir jie galėtų būti paleisti į rinką. E, atsakysiu ir kitus iškeltus klausimus, kalbant apie ketvirtąjį geležinkelių paketą. Europos geležinkelių agentūros pasiūlymas įeina į ketvirtojo paketo turinį. Tai yra agentūra, kuri vykdytų centralizuotą darbą Europoje. Ir mes tiksliai žinome, kokie yra numatyti reikalavimai riedmenų patvirtinimui, kad rėmenis galėtų būti eksploatuojami įvairiose geležinkelio atkarpose Europoje. Taigi ketvirtajame geležinkelių pakete yra gerų dalykų, bet yra ir neigiamų dalykų. Dabar pateiktas pasiūlymas neapima visų sudėtingų mums nerima keliančių klausimų, bet jame pateikiami atsakymai į dvi pagrindinės problemas. Tai yra laikas ir išleidžiamos pinigų sumos, tvirtinant ir jėdmenis, ir užtikrinant žmogiškai personalą, kuris yra būtinas šioms funkcijoms atlikti. Dar vienas dalykas. Nacionalinių saugos agentūrų ekspertai turi kelti savo kvalifikaciją, turi gilinti žinias. Ir tokių žinių įgyti per dviejus, trejus metus negali. Reikia informuoti žmonės, juos šviesti Ir tą reikia daryti nuolat. Noriu pabrėžti, kad to, tokios žinios bus itin svarbios ateityje. Mums yra labai svarbu turėti ekspertus vietoje, kurie žino, kokia yra reali situacija, kad nereikėtų pirkti paslaugų iš šalies. Dėl šios priežasties mes bendradarbiaujame su universitetais ir e, paskatiname e, mokytis to, ko reikia ateityje naudojami traukiniai būtų saugus ir teik, ta paslaugos būtų teikiamos punktualiai. Ačiū. Dabar ponas Eindhoven. Eh, Aš norėčiau sureaguoti į tą klausimą, kurį man uždavė ponas Bekeris. Jūsų klausimas buvo susijęs su Niderlandų pasirinkta pozicija. Jūs taip pat klausėte apie tai, kaip mes vaizduojame ateitį. Mes manome, kad mums reikia skatinti konkurencingumą Europoje, siekiant, kad Europa būtų kuo konkurencingesnė. Ir čia, tokiuose šalyse kaip Niderlandai ir Belgija, kur gyventojų tankis yra didelis, reikia plėtoti savo pas, paslaugas. Mes teikime viešasias transporto paslaugas. Niderlanduose. Ko nori mūsų keliaiviai? Jie nori, kad jie galėtų pasiekti tašką A, e, iš taško A e, į tašką B e, tiesioginių traukinių. 75 procentai būtent taip ir keliauja. Ir jei yra tokių jungčių tiesioginių nėra, tuomet mes prarandame vieną iš trijų potencialių keleivių. Ir todėl mes pasisakome prieš geležinkelio tinklų skaldimą Niderlanduose, nes mes manome, kad tai bus nenaudinga mūsų keleiviams, o būtent keleiviai yra mūsų dėmesio centre. Viešosios institucijos suteikia e, kontraktus atsižvelgdami į keleivių nuomonę apie vieną ar kitą operatorių. Ir aš manau, kad tai yra puiku, nes tai visiškai atitinka ketvirto geležinkelių e, paketo nuostatas. Ir mūsų nuomonė visiškai šiam paketui neprieštarauja. Ponas Garsija Vadilo, dėkoju. Jau buvo paminėta, kad kai iškyla konfliktas tarp Europos geležinkelio agentūros ir nacionalinio saugos institucijų, galutinį sprendimą turės priimti geležinkelio agentūra. Taip, taip iš tikrųjų ir planuojama padaryti. Tačiau aš norėčiau pridurti, kad Europo, Europos geležinkelių agentūra priimdava savo sprendimą turėtų atsižvelgti tai, kas kontroliuoja ko, reguliuotojo, kas kontroliuoja, kontroliuoja kontroliuotoją. Tai yra labai svarbu. Ir taip pat būtina atsižvelgti tai, kas įvyks po to, kai Europos geležinkelio agentūra paskelb savo sprendimą dėl ginčio ir kas bus, jei šis sprendimas nėra tinkamas. Taigi tokie dalykai gali būti susiję su papildoma piniginė našta. Europos lygmenių bus sukurtas dar vienas reguliavimo ligmuo. Nacionalinės institucijos jau atlieka reguliuotojo pas, e, funkcijas ir po to siūloma sukurti dar vieną lygmenį, kuris bus, bus virš nacionalinių institucijų, tai yra Europos geležinkelių agentūra. E, Bet e, bus ir tokių dalykų, kurie papildomai nekainuos. Kai aš jau minėjau, kad yra 17 skirtingų testavimo sistemų, bet tos e, sistemos nebūtinai skiriasi valstybėse narėse. Jei pažvelgsime į techninės saveikumo specifikacijas, pamatysime, kad mes uh, šiuo klausimu nuolatos e, reikalavime, kad būtų kad būtų tiesiog e, sudėti sektoriaus taikomi standartai vieną savadą. Ir juos galima skirtingai, aišku, pavadinti. Ir iš esmės, e, jei būtų sudarytas to, toks standartų savadas, tuomet me, uh, mes supaprastintume sistemą ir nesudarytume papildomų išlaidų. Žodis ponui Periai. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad iš ties galima išspręsti visas paminėtas problemas ir pasiekti to norimo efektyvumo, kai kalbame apie izoliuotusius tinklus. Kaip sakė ponas Zyler, jeigu lokomotyvas važiuoja iš vienos šalies į kitą, arba važiuoja iš ES teritorijos į trečią šalį, arba tik valstybėje narėje yra keletas įvairių variantų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Mūsų įsitikinimu, kai kalbame apie sistemos efektyvumą, būtina sumažinti leidimų išdavimo terminus. Manau, kad visi čia esantis pritars, kad dabar leidimų išdavimas užtrunka per ilgai. Reikia numatyti aišku laiko tarpą, kiek turėtų užtrukti leidimo išdavimo procedūra. Tiek būtų iš mano pusės dėkoju. Ponas Bionori. Dėkoju pirmininkė. Keletą dalykų paminėsiu. Buvo klausima, kiek vidutiniškai užtrunka laiko iš leidimo išdavimas. Sunku pasakyti konkretų skaičių. Savo pristatymą minėjau net septyniarių metų laikotarpį. Bet lokomotyvams gali tai užtrukti nuo trijų mėnesių iki trejų metų. Traukiniams iki septyniarių metų bet kartais tik, trunka tai tik 3 mėnesius. Bet jeigu imsime vidurkį, tai neatspindėjęs visos situacijos, tai priklauso nuo riedmens tipo ir, kaip minėjo kolegos, tai taip pat priklauso, ar leidimas išduodamas pirmą kartą, ar tai yra pakartotinis leidimas. Ponas Zileris klausė, kokie būtų uh, kaštai logiški. Prieš įvardinant e, kaštus reikėtų nuspręsti, koks turėtų būti europinis procesas. Tai yra tas procesas, kuris turėtų užtikrinti ir gamintojams, ir naudotojams atitinkamą saugumą. Nes gamintojai turi turėti saugumą, kad galėtų gaminti geležinkelių riedmenis. Taigi prieš minint konkrečius kaštus reikėtų patį procesą apsibriežti. Ir manau, pono Graušė pateiktas pavyzdys dėl traukinių važiuojančių iš Belgijos Luxemburgą puikiai iliustruoja padėtį. Taip pat buvo klausima dėl kompetencijų pasidalinimo. Iš ties, geras klausimas, netaip lengva. lengva tokioje trumpoje diskusijoje į jį atsakyti. Reikia užtikrinti gamintojams ir vežimo paslaugų tiekėjams saugumą. Ir užtikrinti, kad visa tai nepriklausys nuo nacionalinių specifikacijų vienos šalies. Agentūra kol kas šiuo metu neturi reikiamų žinių, taigi ir toliau reikės pasikliauti nacionalinių ekspertų žiniomis. Taip, nacionalinės institucijos trumpuoju laikotarpiu turės teisę pasakyti taip ar ne. Ir vaidins svarbu vaidmenį, kai kalbame apie techninius dalykus. Dar tik pusę klausimų atsakiau, o jau laiko atsakymams nebeturiu. Pirmininkai, leisite dar vieną dalyką paminėsiu. Ar reikia išlaikyti nacionalinius ekspertus ir kokią rolę turėtų vaidinti Europos geležinkelių agentūra. Asmuo, kuris paklūsta sprendimui, turi turėti teisę ir pateikti skundą. Galima būtų kalbėti apie ombudsmeną, į kurį būtų galima kreipti skundų atveju, bet aš manau, kad tokios situacijos būtų reti, retos išimtis ir nepasitaikytų labai dažnai. Pone Bilbao, ar jūs norite pasisakyti? Taip, e, ponui Garsijai nu, turėjau klausimą. Kalbant apie agentūros vaidmenį, kaip jūs siūlytumėte daryti? Minėjote geležinkelių saugumo programą su penkiomis tyrimų sritimis. Kaip manote, ar universitetai prisidėtų prie to? Ir kaip manote, kokį indėlį universitetai galėtų padaryti? Dėkuoju, ačiū už klausimą. Jeigu kalbame apie agentūros dalį, tai galime pažiūrėti, kaip dabar veikia nacionalinės institucijos. Iškilus poreikiui pateikti skundą, galima kreiptis į Teisingumo teismą. Ir iškilus konfliktui galimybei nebūtinai dėl techninių dalykų, bet dėl kokių, kokios kitos ryties klausimų nereikėtų remtis vien inžineriniais kriterijais. Reikia apgalvoti ir visus teisinius, galimai iškių iškilsiančių problemų aspektus. Tarkime, gamintojai teigia, kad procesas yra labai ilgas gauti leidimą. Reikia atlikti daug bandymų ir tai užtrunka labai daug dienų. ir dėl to prarandama nemažai lėšų, nes transporto priemonė negali būti naudojama kitur. Bet dabar naujų technologijų dėka galima atlikti simuliuojamuosius veiksmus ir numatyti iš anksto, kas bus, kaip galima patikrinti, kaip priemonė viena ar kita veiks iš anksto, atliekant simulaciją. Ir tai yra išties nemažas laiko ir lėšų sutaupimo būdas. Taigi išties reikėtų naudotis turimomis žiniomis, jas taikyti ir tokiu būdu mažinti kaštus. ir žinoma pakankamai dėmesio skirti saugumui, nes tai yra svarbiausia. Ačiū. Komisijos atstovų turime taip pat, tris minutės jau išnaudojate šį rytą. Taigi, paprašyčiau jūsų kalbėti trumpai. Ačiū. Brianai, už galimybę pasisakyti ir šį rytą. Mums buvo skirta 15 minučių, dabar jau tik 10, bet aš manau, kad jų pakaks. Pirmiausia, dėkoju už klausimo suorganizavimą, dėkoju komitetui ir visiems pranešėjams už šią iniciatyvą, svarstant ketvirtąjį geležinkelių paketą, tai yra integruotas paketas, kurio tikslas yra sukurti Europos geležinkelių erdvę. Pagrindiniai ketvirtojo paketo elementai yra tokie. Bendra leidimų sistema, geležinkelio agentūros centrinis vaidmuo, nepriklausomi infrastruktūros valdytojai, atitinkamas vaidmuo geležinkelio bendrovėms, taip pat ir rinkos sanduvėms. Aš manau, kad mums pavyks įsukurti bendrą geležinkelio erdvę, jeigu visi šie komponentai bus įgyvendinti. Labai džiaugiuosi, kad jūsų komitetas e, pradėjo svarstyti šį paketą. Keletą žodžių apie ketvirtąjį paketą. Jis yra skirtas geležinkeliams, nes tai yra esminis transporto rūšis, kurią būtina toliau plėtoti, atsižvelgiant į integruotos ir tvarios transporto sistemos rėmus. Nebūtina, manau, šiame komitete apie tai kalbėti. Ambicijos yra toli siekiančios, Šiandien jau buvo kalbėta apie Shift Rail iniciatyvą, tai yra pramonės iniciatyva, kuri prisideda prie ketvirtojo paketo techninio ramščio plėtojimo. Mums yra reikalinga bendra sistema, o ne atskiros nacionalinės sistemos. Tik tokiu būdu e, bus galima sukurti tokius produktus, e, kuriuos galėsime parduoti Europoje. Tie produktai galės būti eksploatuojami Europoje. Ir Ketvirtasis paketas ir Shift to Rail yra skirta būtent šiam matmeniui. E, socialinis matmuo taip pat yra akivaizdus. Jis yra susijęs su užimtumu, su darbo sąlygomis, su darbuotojų dirbančių geležinkelio sektoriuje sąlygomis. Ir šie klausimai yra labai svarbus. Taip pat turi būti numatyta galimybė perkelti darbuotojus po e, konkurso procedūros pasibaigimo. Žinoma, svarbus yra ne tik sektorioje dirbantis darbuotojai, bet ir naudotojai, piliečiai, kurie naudojasi geležinkeliu, vykdami į darbą iš ryto ir grįždami namo vakare. Ir ketvirtasis paketas siekia, kad šios paslaugos būtų teikiamos. Žinoma, yra ir ekonominis matmuo. E, turime užtikrinti konkurencingumą, mums reikalinga konkurencinga geležinkelių sistema, bet negalime pražiūrėti kaštų klausimo. Ketvirtasis paketas sudaro galimybės sumažinti sąnaudas geležinkelio sektoriuje. Labai išsamei šis klausimas buvo svarstytas šiandien, ypač kalbant apie riedmenis, bet reikia kalbėti ir apie viešasias išlaidas, apie kompensaciją susijusią su įsipareigojimais teikti viešasias paslaugas, e, pramonę, įmonės, valstybės narės siekia rasti atsakymą į šį klausimą. Sudėtinga sumažinti sąnaudas, bet kai kurios valstybės narės pasirinko vieną kelią, tai yra konkursų rengimą ir galime pažiūrėti į poveikio vertinimo ataskaitą, į patirtį valstybėse narėse, ir konkurso procedūra sumažina sutarčių kainas kartais net 30 procentų. Ir aš manau, kad šis aspektas yra labai svarbus ir kompetitingos institucijos ir valstybės narės žino apie tokią galimybę. Tai tiek, kalbant bendrai apie šį paketą dabar konkrečiai norėčiau pakomentuoti keletą atskirų komponentų. Visų pirma, techninį komponentą. Šią popietę daug laiko buvo jam skirta. Aš galiu tik patvirtinti ir pritarti tam, ką sakė kalbėtojai ir komiteto nariai. Mums reikia užtikrinti geležinkelio saveikumą ir saugumą. Daug kas jau yra padaryta priimant teisės aktus daug gerų pavyzdžių e, turime, bet e, mums yra reikalingas vienas bendras langelis ir bendra procedūra, kuri būtų pagrįsta dabartinė sistema. Visą tai reikia padaryti panaudojant egzistuojančias struktūras ir nacionalinės saugos agentūras. Išteklių klausimas yra labai svarbus, todėl nereikės ir nereikėtų kurti Europos geležinkelio agentūros, kuri visiškai pakeistų nacionalinės saugos agentūras. Reikėtų pagalvoti apie bendradarbiavimo santykius tarp Europos geležinkelio agentūros ir nacionalinių institucijų. E, kitas dalykas yra nacionaliniai vietiniai, e, nacionalinės vietinės taisyklės jos yra paveldėtos istoriškai, mums nereikia tiek daug taisyklių, darbas šią linkmę jau yra pradėtas, tačiau jo nepakanka, todėl mes manome, kad nacionalinės taisyklės galima suvienodinti, kad leidimus būtų galima išduoti tik vadovantis Europos standartai. Žinoma, kad nacionalinės taisyklės, nacionaliniai tinklai ir toliau liks skirtingi, tačiau į tai bus atsižvelgta. Tačiau leidimus reikėtų išduoti pagal bendrą vieną europinę procedūrą. Ir galiausiai labai svarbus klausimas, kuriam nebuvo skirta daug dėmesio šiandien, tai yra atsakomybės ir funkcijų paskirstimas tarp Europos geležinkelio agentūrų bei nacionalinių institucijų. Aš apie tai jau kalbėjau, bet ir apie kitas institucijas, apie notifikuotasias agentūras, paskirtasias agentūras, infrastruktūros valdytojus ir gamybos pramonės atstovus. Komisija siekia saugos direktyvoje patikslinti pagrindinių dalyvių funkcijas, kad būtų galima užtikrinti didesnį saugumą ir tinkamai paskirstant atsakomybę. Ir dar vienas dalykas, nedažnai iškylantis diskusijose, yra pramonės atsakomybė. Žinoma, techninė paketo dalis yra skirta gamintojams, siekiama sukurti integruotą sistemą, kuri užtikrintų greitesnį leidimų išdavimą. Bet gamintojai taip pat turi laikytis jiems tenkančios atsakomybės ir kartais vėlavimai atsiranda dėl e, gamintojų keliamų problemų. Toliau, ponė pirmininkė, dėl valdymo. Iš šio ryto diskusijų galiu pasakyti, kad komisijos pasiūlymo tikslas yra neatsiejimas, aš tikiuosi, kad tai yra aišku. Mūsų tikslas yra sistema, kuri leistų infrastruktūros valdytojams plėtoti nacionalinę infrastruktūrą, atsižvelgiant į europinį kontekstą, kad būtų galima aptarnauti geležinkelio vartotojus. Toks yra mūsų tikslas. Mes siūlome sukurti infrastruktūros valdytojų tinklą, kad būtų galima baigti kurti transeuropinius transporto tinklus. Taip pat mes kalbame apie infrastruktūros valdytojus ir rinkos senbuvius. Ir aš norėčiau sužinoti, kai ką jūs galvojate apie tokius santykius, nes komisija siūlo daug nuostatų, jos turėtų būti efektyvios ir jų vykdymas neturėtų kainuoti daug. Taigi, iš esmės, pagrind sistema yra gan integruota E, man buvo pasakyta, kad šį rytą buvo išsakyta mintis, kad atsijimas nėra stebuklingas e, sprendimas. Taip, tai yra tiesa, bet e, Europos reguliuotojai su keliomis išimtimis mano, kad jie turi atlikti svarbų vaidmenį, tačiau reguliuotojams reikia tokios sistemos, kur santykiai būtų labai skaidrus ir aiškiai reglamentuoti. Taigi tiek apie ketvirtąjį paketą, jis yra skirtas ateičiai, siekiama sukurti tokią sistemą, kuri skatintų inovacijas geležinkelių srityje. Aš tikiuosi, kad mes pasieksime tikslų ir jūs e, pritarsite mūsų pasiūlymui. Ačiū. Dėkoju ponui Pakiai. Baigiamosios pastabos, pirmininko baigiamosios pastabos. Aš klausiausi šiandien vykusių diskusijų. Visi pasisakiusieji išsakė mintį, viltį išreiškė, kad nebus penktojo geležinkelių paketo. Aš e, iš ties norėčiau, kad taip ir atsitiktų, bet e, ar galime tikėti stebuklo, nežinau. Mes esame tokioje situacijoje, kai problemų esama nemažai ir galimybių yra nemažai. Prieš 44 metus žmogus išsilaipino lėktuvą mėnulyje ir prieš 44 metus šis didžiulis pasiekimas buvo padarytas. Tačiau praėjus 44 metams nuo žmogaus išsilaipinimo menulyje, Belgijos traukinys negali važiuoti į Luksemburgą. Tai viską ir paaiškina. Tai rodo, koks yra iššūkis, kokia yra problema. Norėčiau pasitelkti aviacijos analogiją. Jeigu tokios pačios taisyklės galiotų oro transporto srityje, tai tuomet nei vienas Airbuso orlaivis neskristų šiandien dabar e, šiuo metu, nes tokiam orlaiviui reikėtų 27 saugos sertifikatų, 27 skirtingų leidimų. Taigi, jeigu mes pasiekėme tikslų aviacijos rytyje, kodėl negalime to padaryti ir geležinkelio sektoriuje? Praeitie būdavo saugomi rinkos sambuviai. Valstybės saugodavo tokius operatorius. Ir geležinkelių sektoriuje aš matau tokią problemą, kad nežiūrima į visą bendrą Europą. Oro linijosgi mato bendrą Europos vaizdą ir net pasaulinį vaizdą. Man atrodo, kad geležinkelio operatoriai žiūri tik į savo kiemą ir nemato toliau nei kad jų valstybių sienos. Todėl, jeigu bus laikomasi tokio požiūrio, sunku bus pasiekti tikslų. Iš Mančesterio oro uosto galima pasiūsti krovinį į Hongkongo oro uostą per 15 valandų, bet iš pietų Prancūzijos uh, į Junktinę karalystę per tokį pat laiką krovinio nenugabensi. Ir tai man atrodo visiškai nelogiška. E, šiandien nariai kalbėjo apie Europos geležinkelio agentūros vaidmenį ir TSS. Egzistuoja, galioja TSS reglamentas. Maiklas labai dažnai apie tai kalba. Sakoma, kad reikia TSS. Valstybės narės nesilaiko ES teisės aktų dėl TSS. Aš pats dabar galiu pasakyti, kad mano atstovavimo šalis yra tarptų valstybių narių. Taigi, man atrodo, nebūtinai dabar galime kalbėti apie atsiejimą. Kai kurie mano, kad atsiejimas yra sudėtingas, didžiulis, svarbus klausimas bet man atrodo, kad pirmiausia būtina užtikrinti saveikumą, reikia nustatyti bendrus techninius standartus, kurie leistų užtikrinti saveikumą, nes jeigu to nepadarysi, nieko kito nepavyks pasiekti, nes visi matys tik savo nacionalinės svarbos e, klausimus ir aš džiaugiuosi Roberto išsakytoms mintimis egzistuoja izoliuoti tinklai, tai yra problema, kurią būtina spręsti. Taigi saveikumas ir techninių specifikacijų abipusis pripažinimas, mano nuomonė, yra esminis dalykas šiame pakete. Norėčiau padėkoti kalbėtojams kalbėjusiems šią popietę, taip pat ir šią rytą. Noriu padėkoti komiteto nariams ir tiems, kurie atvyko pasiklausyti šio klausimo. Aš tikiuosi, kad klausimas buvo informatyvus ir naudingas. Nenuvertinkime mūsų laukiančio darbo, išgirdome, kiek skirtingų nuomonių egzistuoja Išgirdome, ką būtų galima padaryti, ką reikia daryti. Pranešėjams iš ties nebus paprasta dirbti savo darbą. Ir žinoma, įtikinti transporto komitetą nebus taip sudėtinga, bet įtikinti visą parlamentą bus kiek sudėtingiau. Taigi aš linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės ir vėliau svarstysime pranešimus, pranešimų projektus, pakeitimus ir taip toliau. Aš turiu pasakyti kolegoms, kada vyks kitas posėdis. 29 gegužės, trečiadienį, posėdis prasidės 9 ryto. Ačiū visiems, posėdis baigtas.